vakarykščio posėdžio protokolas ir visi patvirtinti dokumentai išdalinti visiems kolegoms, ar kas nors turi kokiu nors pastabų dėl protokolo, kadangi ne, tai tuomet protokolas yra tvirtinamas, gerbiamos ponios, gerbiami.